Ponios ir ponai, tęsime posėdį. Vakar dienos posėdžio pro, protokolai jums yra išdalinti. Ar turite pastabų dėl posėdžio protokolo? Jeigu jų nėra, tuomet laikome